Dėkoju gerbiama pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti kolegų pasveikinti kartu su mumis iš Euromaidano atvykusią delegaciją. Atvyko šį rytą, vakar vakare išvyko iš Kijevo. Jie yra labai laimingi, kad gali susitikti su jumis ir taip pat džiaugsis visais galimais susitikimais. Pasveikinkite juos, jie taikiai kovoja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 Grazie, honorevole Arms. Dėkojame, ponia Harms. Kągi, jeigu esate pasiruošę, tai pradėkime balsuoti. Azione McIntyre. McIntyre pranešimas. Dar palauksiu sekundėlę, kad visi galėtų susėsti, pasimti balsavimo korteles ir pradėti. Taigi dar kartą. Makentajo pranešimas dėl mainų pagalbos ir mokymo programos skirtos apsaugai nuo euro padirbinėjimo. Vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Za. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Zalba pranešimas. Balsuojame. Prašau. Nekiuza. Baigėme balsuoti. Priimta. Toliau. Cuba pranešimas. Vardinis balsavimas, prašom. Baigėme balsuoti. priimta. Forembos pranešimas, kas už, kas prieš, sulaikė, priimta. Nitras pranešimas, vardinis balsavimas, prašom. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau Hüpner pranešimas, taip pat vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigėme balsavimą. Priimta. Toliau pono Mičil pranešimas. Pranešėjas, prašau. Il relatore vuole parlare, onorevole Mitchell. Prašom, kolega Mitchell, jūs norėjot kalbėti, kalbėti. Jo ne, jūsų nėra, taigi balsuojame kas, prieš, kas už, kas prieš, atsiprašau, susilaikė priimta. Ajala pranešimas. Dėl e, auditorumų narios e, patvirtinimo prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Kandidatūra patvirtinta. To jau. Ajala pranešimas taip pat dėl Alex Brennik Meyer skirimo auditorumų narių. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau. Kitas auditorumų narys. Anri Greten Slaptas balsavimas, prašome balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta dar vienas auditorumų narys, Nikolas Milijonis. Taip pat balsuojame, prašau balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta Ir dar vienas auditorumų narys arba narė Danielė Lemark. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Taip pat patvirtinta ši kandidatūra. Toliau Europos centrinio banko stebėtojų tarybos pirmininkos skirimas Daniel Nui. Bauls pranešimas, taip pat slaptas balsavimas. Tai yra moteris, pirmoji moteris valdyboje, tiksliau stebėtojų taryboje. Taigi balsuojame, baigiame balsuoti, priimta. Toliau pono Broko pranešimas. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Rezoliucija, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau Biutikofer pranešimas. Pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Komisijos pasiūlymas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Rezoliucijos projektas balsuojame vardiniu balsavimu, prašau. Priimta toliau kūkant pranešimas, pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta, komisijos pasiūlymas kas už, kas prieš, susilaikė priimta, rezoliucijos projektas, varduoja, balsuojame vardiniu balsavimu, prašau. Baigiame balsuoti. Priimta toliau Rūčeko pranešimas. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Rezoliucija, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau Lopes Istūris pranešimas. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, komisijos pasiūlymas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tai teisėkuros rezoliucija, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau Lamsdorfo pranešimas, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Komisijos pasiūlymas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Rezoliucijos pasiūlymas, vardinis balsavimas, prašom. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau Berman pranešimas. Pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau komisijos pasiūlymas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas, prašom. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Komisarė Vasilijo, jeigu norite, galite pasisakyti. Honorable members. Gerbėmiai nariai, komisija džiaugiasi, kad parlamentas patvirtino finansavimo priemonė ES išorės veiksmams. Ši priemonė turės, turėtų padėti ES ir toliau e, aktyviai veikti pasaulyje ir skatinti savo interesus ir vertybės - demokratija, e, taika, stabilumas, skurdo mažinimas. Tai yra vertybės, taip pat e, viešųjų gerybių apsauga, Visa tai bus e, artimiausių septyniarių metų laikotarpio išorės veiksmų objektas. E, ši priemonė turėtų padėti gerinti mūsų bendradarbiavimą su išorės partneriais, remiantis keturiais prioritetais - plėtra, kaiminystė, bendradarbiavimas ir strateginiai partneriai bei vystomasis bendradarbiavimas. Komisijos vardu norėčiau padėkoti visiems pranešėjams ir kitiems kurie svariai prisidėjo prie dėrybų. Mes turime didžiuotis tuo, ką kartu pasiekėme. Ačiū, pirmininkė. Grazie, signora komisario. Dėkojame, komisarė. Toliau pereiname prie ponios Harkin pranešimo. Pirmasis blokas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Komisijos pasiūlymas, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkė. Gerai, taigi dar kartą. Komisijos pasiūlymas priimtas, dabar teisėkuros rezoliucija. Vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta Kutaš pranešimas. Pirmasis blokas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia patikrinti. Aštuntasis pakeitimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau dvyliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 14 vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta 17 pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašom. Baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, prašom. Baigėme balsuoti. Atmesta. Dvidešimtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom. Baigiame balsuoti. Atmesta. 22 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. patvirtinta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Patikrinkit. Taip, kelkite rankas, prašau, patikrinkime elektroniškai. Baigėme balsuoti. Atmesta. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 30 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 31 už, prieš, susilaikė, priimta. 26 vardinis balsavimas, prašom. Baigėme balsuoti. Atmesta. 27 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta rezoliucijos, teisėkuros rezoliucija, prašome balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ar norite kalbėti pranešėjų? All... Labai trumpai, ačiū pirmininkė. Norėčiau paaiškinti, kad mano frakcija nusprendė susilaikyti galutinio balsavimo metu, nes mums atrodo, kad reikėtų uždegti žalę šviesą komisijai, kad ji galėtų dėrėti su taryba. Tačiau noriu pareikšti apgailestavimą, kad EPP frakcija nusprendė sušvelninti komisijos pasiūlymą, kuris buvo parengtas daugumos valstybių narių prašymų, kuris buvo pateiktas gegužės mėnesį. Ačiū. Bene. Relazione Kovač. Kovač pranešimas, pirmasis blokas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 52 vardinis balsavimas, prašom. Baigėme balsuoti. patvirtinta. 53 vardinis balsavimas, prašom. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 54. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 55 vardinis balsavimas. Prašom. Baigėme. Atmesta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 56. Atkrenta 56, 57 vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau 61, 63 iki 65, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 58-60, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 45 atkrenta, taip pat ir kiti atkrenta. Komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Teisėkūros rezoliucija, vardinis balsavimas, prašom. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau kūkant pranešimas. Septintasis pakeitimas kas už? Pakelkit rankas. Ką, niekas nėra už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Aštuntas pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Devintas kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas paragrafas, dvi dalys. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš, patvirtinta. Kas už antrą dalį, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime. Antroji dalis, dešimtasis punktas. Balsuojame, baigiame balsuoti. Dešimtas. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, ne, atkrenta. Atsiprašau, visos kitos atkrenta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime. Gerai, patikrinkime dėl antrojo pakeitimo. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. 19. Pakelkite rankas, prašau. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 12. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 20 septintas patvirtinta. 30. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 13. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, patikrinkime, prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15. Pirmo dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis atkrenta. 16. Kurią dalį norite patikrinti? Norite patikrinti dėl antrosios dalies. Prašom balsuoti. 15. Antroji dalis baigiame balsuoti. Atmesta. Šešioliktasis pakeitimas. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 43 paragrafas. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime. Antroji dalis, prašom. Baigime. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, pirmoji dalis. Kas už? Atsiprašau. Tik šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. 47. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 17, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, atmesta antroji dalis, už, prieš, susilaikė, atmesta, trečioji dalis, už, prieš, susilaikė, atmesta. 18. Norite patikrinti dėl tre... trečiosios dalies, prašom, baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau. 18 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime. Prašom, baigėme balsuoti. Patvirtinta. 23 pakeitimas, žodinis pakeitimas, kurį siūlo pranešėjas. Prašom, kolega Kukan, žodis jums. Thank you very much, madam. Ačiū pirmininkė. Pakeitimas, kurį pristatau, skamba štai kaip. Primena 2010 m. lapkričio 25 dienos rezoliucijas dėl padėties vakarų Saharoje. Taip pat 2013 m. spalio 22 dienos rezoliucija dėl žmogaus teisų padėties Sahelio regione ragina užtikrinti žmogaus teisės Saharos gyventojams ir spręsti šių teisų klausimus vakarų Saharoje ir Tingduk stovyklose, įskaitant e, saviraiškos laisvę, e, demonstracijų, surinkimų laisvę. Taip pat ragina, reikalauja, kad būtų paleisti kaliniai ir užtikrintos nepriklausomų stebėtojų, nevyriausybinių organizacijų žiniasklaidos teisės. Taip pat ragina priimti abipusiai priimtiną politinį sprendimą vakarų Sakaroje, e, remiantis atitinkamomis jungtinių tautų rezoliucijomis, įskaitant tas, kurios numatos apsisprendimo teisę būtent tokiam pakeitimui prašau jūsų paramos. Ačiū. Ačiū. Ar kas nors nori paprieštarauti? Jeigu ne, tuomet kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau. Trečias pakeitimas, kopa žodinis pakeitimas, prašau. Thank you, Madam Chair. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė, mes socialistų demokratų frakcijos vadu norėtume atsimti dalį savo pakeitimo, kad būtų tekstas toks, smerkėme e, nepilotuojamų orlaivių naudojimą ir tikslinius žudimus, kadangi tai yra e, rimtas žmogaus teisų pažeidimas ir e, pakartojame, kad reikia, jog tokia veikla nutraukta raginame patvirtinti bendrą ES politiką dėl nepilotuojamų orlaivių, e, kuriuose yra ginklų. Ar kas nors prieštarauja? Ja, jeigu prieštaraujate, turi atsistoti mažiausiai 40 kolegų. Taigi, balsuojame dėl originalaus teksto. Trečiasis pakeitimas. Prašau, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Patikrinkime elektroniškai. Trečiasis pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Taigi dabar balsuojame dėl originalaus teksto. Kas už? Kas prieš susilaikė? Dar kartą patikrinsime, nėra aišku. Taigi prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Originalus tekstas, 67 punktas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 21. Penktąjį norite patikrinti, prašom. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Atsiprašau, sako pirmininkė. 21 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Teks patikrinti, nes nėra visiškai aišku. 21 pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 22. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. Toliau 88-asis originalus tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Šimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 103. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 116. Kas už pirmąją dalį, balsuojame vardinių balsavimų, prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis vardinis balsavimas. Prašome. Baigime balsuoti. Šimtas devynioliktas, sako pirmininkė. Atsiprašau, 118 vardinis balsavimas, prašom. Pirmoji dalis. Antroji dalis Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Taip pat patvirtinta. Toliau. 119 vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Cashman, ponė Cashman, norite pasisakyti? Prašau. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Parašiau, kad būtų patikrinta, kai buvo balsuojama dėl 20 pakeitimo. Jūs manęs iš pradžių neišgirdote. Mūsų nuomonė dauguma buvo už, taigi prašome pasitikrinti dėl 20 pakeitimo balsavimo rezultatų. Gerai, 20 pakeitimas, patikrinkime elektroniškai, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Bene, grazie. Votazione finale. Ačiū. Baigiamasis balsavimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tremoza. Prego. Tremoza pranešimas. Prašom. Frau Präsidentin, äh, Pirmininkė, atsiprašau, aš kaip šešėlinis pranešėjas noriu uh, padėkoti kolegai Tremosai dėl darbo, prie šio pranešimo, dėl konkurencijos politikos ataskaita. Tačiau yra mažutė klaideliai, kurie noriu kreipti dėmesį. Dėl 73 punkto 5 pakeitimo EPP turėtų susilaikyti balsuodama. Čia neteisingai nurodyta. Ačiū. Bene, grazie. Allora, 11 test. Ačiū. 11 pakeitimas, pradinis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18. Kas vardinis balsavimas, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias pakeitimas. Norite pasitikrinti antrą pakeitimą, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Jūs buvote teisūs. Trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ar norite pasitikrinti? Gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl trečio pakeitimo. Balsuoti baigiame. Šį kartą aš buvau teisi. Pritarta. 30 punktas, pirma dalis, kas už prieš susilaikė pritarta, antra dalis, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. 31 punktas, pirma dalis, kas už prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. 36 punktas, pirma dalis, kas už, prieš susilaikė. Pritarta, antra dalis, kas už, prieš susilaikė. Pritarta. 47 punktas, kas už, prieš susilaikė. Atmesta. 51 punktas, pas... ar norite pasitikrinti dėl 47? Gerai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 51 punktas. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 52 punktas. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta 55. Suž. Už pirmą dalį. Prieš susilaikė. Atmesta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 63. Norite pasitikrinti balsavimą dėl antros dalies. Gerai, balsuoti pradedame. Baigiame. Pritarta. Antra dalis. Ne, 63 punktas pirma dalis. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Antra dalis. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 64. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, atrodo, kad atmesta, bet jeigu norite, galime pasitikrinti, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. Penktas pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Pritarta. Pirmas pakeitimas. Gerai, pasitikrinkime dėl penkto pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Pirmas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. pritarta. 93 punktas, pirma dalis kas už, prieš susilaikė pritarta, antra dalis kas už, prieš susilaikė pritarta. 105 punktas kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas 108, kas už, prieš susilaikė. Atmestas. Dabar vardinis balsavimas dėl galutinio rezoliucijos teksto. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. Dorfman pranešimas, pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. atmestas. Šeštas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė. Pritarta septintas kas už, prieš, susilaikė. Pritarta aštuntas kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Norite pasitikrinti balsavimą dėl aštunto pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Devintas kas už, prieš susilaikė pritarta, 10 kas už prieš susilaikė pritarta, 11 kas už prieš susilaikė pritarta, 12 kas už prieš susilaikė pritarta, 13 kas už prieš susilaikė pritarta, 14 kas už prieš susilaikė pritarta, 32 punktas kas už prieš susilaikė pritarta, 15 pakeitimas kas už prieš susilaikė pritarta pritarta antras pakeitimas, kas už prieš susilaikė, pritarta trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikė, pritarta ketvirtas pakeitimas, kas už prieš susilaikė, pritarta penktas pakeitimas, kas už prieš susilaikė, pritarta. Balsuoja, bal, galutinis balsavimas, kas už prieš susilaikė, pritarta. Mitchell pranešimas. Ponas Kešminas. Ačiū, pirmininkė. Tikrai negaišinčiau parlamento narių, jeigu tai nebūtų svarbus klausimas. Vakar, kai buvo balsuoma dėl Estrela pranešimo, buvo užfiksuota, kad aš balsavau už EPP pakeitimą, nors iš tikrųjų balsavau prieš. Ir dabar pamačiau, kad e, ir kitiems buvo taip nutikę, todėl norėčiau paprašyti tarnybų atlikti išsamų tyrimą, kad būtume patikinti, jog mūsų balsavimo sistema tinkamai fiksuoja narių balsus. Ačiū. Mi dicono che è stato già fatto, comunque bisogna inviare. Taip, e, esu informuota, kad tai jau yra atliekama, e, bet tokias pastabas prašome adresuoti atitinkamoms tarnyboms. Pono Mičiolo pranešimas. 31 punktas, pirma dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta. Balsuojame dėl rezoliucijos, kas už, prieš susilaikė pritarta. Ką norite pasitikrinti? Ant balsavimą dėl antros dalies? Balsuoti baigiame. Pritarta. Bergman pranešimas, žodis pranešėjui. Non c'è? C'è, prego, onorevole Vertman. Prašom, ponė Vertman. Ačiū, pirmininkė. Mes čia kalbame apie neįgalias moteris. Ir turbūt puikiai suprantate, kad šioje srityje yra labai daug diskriminacijos. Europos Sąjungoje 80 e, milijonų žmonių turi negalę, 46 milijonai iš jų yra moteris ir mergaitės. Taigi tai yra didelė gyventojų dalis Europos Sąjungoje ir man labai gaila, kad neturėjome pakankamai laiko čia padiskutuoti, bet tikiuosi, kad e, turėsime gerą rezultatą po balsavimo. 24. Punktas, kas už prieš susilaikė, pritarta antra dalis vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 25 punktas, pirma dalis, kas už prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už prieš susilaikė pritarta, trečia dalis, kas už prieš susilaikė pritarta. 26 punktas, kas, pirma dalis, kas už prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už prieš susilaikė pritarta. 47 punktas, kas už pirmą dalį, prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta. 52 punktas, pirma dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta. Norite pasitikrinti balsavimą dėl antros dalies 52 punkte? Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. H, kas už prieš susilaikė, antra dalis, kas už prieš susilaikė, pritarta. Galutinis balsavimas, kas už prieš susilaikė, pritarta. Dejong pranešimas. Aštuntas, kas už prieš susilaikė, pritarta. Dešimtas punktas, kas pirma dalis, kas už prieš susilaikė, pritarta, antra dalis, kas už prieš susilaikė pritarta, trečia dalis vardinės balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. pritarta. 14 punktas, pirma dalis, kas už prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už prieš susilaikė pritarta, 15 punktas, kas už prieš susilaikė, pritarta 16 punktas, pirma dalis, kas už prieš susilaikė, pritarta antra dalis, kas už prieš susilaikė, pritarta trečia dalis vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirta dalis, kas už prieš susilaikė, pritarta. Pone Gebhardt norėtų pasisakyti, prašom, prašom įsijungti mikrofoną. Ačiū pirmininkė, buvo klaida. Pasakė klaida balsavimo sąraše, mūsų frakcija norėtų balsuoti prieš 26 e, pakeitimo antrą dalį. Prašom minusą pasižymėti. Taigi Taigi 26 dalis punktas, kas už prieš susilaikė pritarta, antra dalis, kas už prieš susilaikė. Antra dalis, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Trečia dalis, kas už prieš susilaikė pritarta, pagal balsavimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Ar norite pasitikrinti? Ne. Ačiū.